per e, gruodžio plenarinę sesiją aš siūlau vis surenkti diskusiją gruodžio mėnesį kartu su baronienė Ashton ir padiskutuoti apie Kinijos politiką. Ačiū, ponia Konbendit. Jūs galite laisvai šį klausimą teikti pirmininkų sueigai kaip savo politinės frakcijos pirmininkas. Jūs turite tam tokią galimybę. Labai ačiū. Toliau Pirmasis šios dienos darbo atvarkės klausimas yra bendra diskusija apie dėl 2009 metų ECB metinės ataskaitos ir valiutų kursų. Turime du pranešimus. Balso pranešimą, tai yra ECB metinė ataskaita. Ir taip pat turime komisijos pareiškimą, kuris vadinasi pastarojo meto įvykiai e, tarptautinių valiutų kursų srityje. Kolegos, turiu Jums vieną prašymą. Jeigu išeinate iš salės, iš salės prašom padaryti tai kaip galima greičiau. Aš aišku norėčiau, kad Jūs pasiliktumėte, bet jeigu išeinate, suteikite mums galimybę kalbėtis labai svarbia tema. Prašom išeiti kaip galima greičiau. Uh, dear colleagues, uh, if... Kolegos, tikrai labai paprašyčiau atsisėsti į savo vietas ir pradėkime mūsų diskusijas, juk plenarinėje sesijoje esame. Kolik Daniel Konbendi kolega Danielį Konbendit ir kolegos, prašau, baikit savo privatų posėdį. It's very difficult to start. Okay. Our rapporteur. Taigi, mūsų pranešėjas Burkardas Balcas. Prašau, žodis jums. Prašau, ponė Burkartai Balcai. Ja. Herr Präsident, meine. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmininkas ką tik prašė tylos salėje, tad ir aš dar prisidursiu prie jo raginimo. Ponios ir ponai, mano pranešimas susijęs su ECB veikla 2009 metais, tai yra tokiu metu, kai finansinės, ekonominės, politinės priemonės um, yra susijusios su ekonominė ir finansinė situacija. Finansinė krizė antraja banga užlėjo realiąją ekonomiką, taigi sumažėjo mokesčių pajamos, didėjo valstybių um, skola. Ir taip pat prie to prisidėjo ir padidėjusios socialinio aprūpinimo išlaidos bei sumažėjusios pajamos. Taigi, ES vyriausybės buvo priverstos spręsti šias problemas ir prisimti gana toli siekiančius taupimo paketus. Jie gana išsamūs ir kai kuriais atvejais galbūt būtini, bet suvaržo vyriausybių pajėgumus veikti. 2010 metais taip pat dar iškilo rizika mm, pereiti į trečiąją bangą, į, į valstybės skolos krizę. Kol kas, mano manimu, šiam pavojų kelias neužkirstas. Prieš kelias dienas Airijos atvejais aiškiai parodė, kad valstybių narių įsiskolinimo problema jokių būdų dar nėra išspręsta. Dėl to pritariu ponui Van Rompoj, kad e, negalime kalbėti apie um, eurozonos um, laikmečio pabaigą. Reikia pasakyti, kad Europos centrinis bankas tinkamai ir gal netgi reikėtų pasakyti gerai reagavo į krizę. Jo priimtos priemonės buvo išsamios ir daugeliui e, institucijų padėjo išvengti bankroto tačiau ne visada tos priimtos priemonės buvo perkeltos į realiąją ekonomiką, dėl to nebuvo atskleistas visas ECB priemonių atkuriamasis potencialas. Ir dabar reikėtų galvoti jau ir apie mažinimą tokių specialiųjų priemonių, kadangi jos negali tęstis um, amžinai. Be abejo, valstybės narės vis dar susiduria su įvairiomis problemomis ir e, žinome, kad ir eurozonos reikalavimai, augimo ir stabilumo paktas buvo pažeisti. Dėl to e, mes privalome išvengti naujų pažeidimo atvejų ir stiprinti stabilumo ir augimo paktą. Taip pat ir geriau subalansuoti Europos pinigų, ekonominę ir pinigų sąjungą. Jau praeitįje matėme, kad dėl prisimtų priemonių eurozonoje buvo įmanoma sklandžiai veikti ir kovoti su krize. Taigi dabar reikia galvoti būtent apie eurą ir stengtis čia išlaikyti tinkamą balansą. Manyčiau, kad labai svarbus yra Europos centrinio banko nepriklausomumo klausimas. Taip pat ir kalbant apie naująjį valdymo um, projektą, tai taip pat um, turėtų išlikti dėmesio centre. Europos parlamentas, tikrindamas ECB veiklą ir toliau šią tai vertins labai rimtai. Esu įsitikinęs, kad ES ir Eurozona gali veikti krizę ir net sustiprėjusios iš šios krizės išbristi, tačiau turėtume tinkamai pasimokyti. Tai yra iššūkis, bet ES iki šiol visada įrodydavo, kad vystosi geriausiai, kai, susis, kai susiduria būtent su sunkumais. Taigi ši krizė, krizė yra ir galimybė ir mes tą galimybę turėtume pasinaudoti. Taip pat pabaigoje norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kitiems kartu dirbusiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Manau, tai nėra visada savaime suprantamas dalykas, bet reikėtų tą pabrėžti. Dėkuoju kolega, dėkuoju už tai, kad pristatėte šią temą ir dabar noriu Europos parlamente pasveikinti Europos centrinio banko prezidentą, poną Žaną Klodą Trišę. Prašau žodis jums. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pranešėjau. Gerbiami ponės ir ponai, gerbiamas pranešiau ponai Balcai. Na, pagal sutartį man tenka garbė pristatyti Europos centrinio banko 2009 metų metinę ataskaitą. Ir kadangi vyko praeitų metų Pratėsime, kadangi vyko rinkimai Europos parlamentą, šiek tiek užsivilkino 2008 metų ataskaitos pristatymas ir šiais metais pasisakau antras sykį. Antras sykį pristatau ataskaitą. Norėčiau padėkoti už paramą, kuri išsakyta Europos parlamento rezoliucijoje. Na ir. Taip pat noriu padėkoti už tamprų bendradarbiavimą su tarp Europos parlamento, atitinkamo komiteto ir Centrinio banko. Na ir labai džiugu tai, kad ir šiais metais Europos parlamentas aiškiai parodė e, atstovauti Europos interesams. Viskas kalba eina apie finansų paketą. Taigi dabar trumpai pristatysiu pinigų politikos. Pr priemonės, kurias Europos centrinis bankas taikė per ekonominę ir finansinę krizę. Krizės laiko, ir krizės laikotarpiu ir po krizės norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką nuveikė Europos centrinis bankas. Ir norėčiau apžvelgti apskritai pastarųjų 12 metų laikotarpį. O po to norėčiau nušviesti didžiausius iššūkius, kurie mūsų laukia 2011 metais. Pone pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau, ponė pirmininkė, nukšviesti tuos veiksmus, mėmės, kurių ėmėmės krizės metu 2009 metai buvo sudėtingiausi mums Europos centrinėme banke vykdant stebėsinos politiką. Na ir visame pasaulyje 2008 e, metų e, rudenį pr prasidėjo finansinė krizė ir vis dėlto nežiūrint didelio spaudimo mes tęsime mūsų politiką teikdami kreditus. Ir per toliau per 7 mėnesių e, laikotarpį nuo spalio mėnesio iki, iki gegužės mėnesį e, mes sumažiname palūkanų normas 300, virš 300 bazinių punktų. Na ir tokiu Tai ir tokios palankios finansinės uh, sąlygos paskatino kreditų išdavimą ir 2009 metais šią politiką tęsime ir netgi padidiname <laughs> kreditų teikimą. Mes taip reagavome į neveikiančias finansų rinkas, kurios susilpino pinigų politikos galimybę uh, įtakoti kainų stabilumą vien tik per palūkanų normų sprendimus. Tarptų nestandartinių priemonių, kaip mes jas vadiname, e, pati žymiausia buvo visiškas likvidumo paskirstimas per mūsų refinansavimo operacijas e, su eurozonos bankais, aišku, teikiant gerą įkaitą ir pagrindinė, pagal pagrindinę refinansavimo normą įvairiems terminams, kurie truko ilgiau negu savaitinių operacijų atveju. Taip pat mes e, prailginame ilgesnį laikotarpį refinansavimo operacijų terminą iki vienerių metų. Tai yra labai svarbus sprendimas. Kaip buvo teisingai pabrėžta jūsų rezoliucijoje dėl ECB metinės ataskaitos, toks sustiprinta parama kreditui buvo sėkminga vengiant to, kas būtų atsikę, jeigu tolesnė įtampa finansų rinkose būtų išlikusi ir e, būtų mūsų laukusi daug gilesnis nuosmukis. Noriu pabrėžti, kad visi mūsų veiksmai atitiko mūsų įgaliojimus siekti kainų stabilumo per vidutinį laikotarpį eurozonoje apskritai. Ir mes sėkmingai pasiekėme savo tikslų, tai atsispindi palankioje e, infliacijos prognozėse Europos, sąjung, Europos zonoje. Pagerėjus finansų rinkos sąlygose 9 metais e, vėl rinkos įtampa kai kuriuose segmentuose, obligacijų rinkose vėl atsirado. Kadangi obligacijų rinkos veikimas yra labai svarbus ECB pagrindinių palūkanų normų perdavimui, mes nusprendėme įsikišti į Europos, Eurozonos skolos uh, rinkas, norėdami gražinti normalią situaciją, kad būtų perdodam pinigų politikos signalai. Todėl mes paskelbėm savo vertybinių popierių programą, siekdami užtikrinti, kad programa nedarytų įtakos mūsų pinigų politikos pozicijai. Mes reabsorbavome visą likvidumą. Rezumuojant, turiu pabrėžti, kad visos nestandartinės priemonės, kurios buvo patvirtintos, e, didžiulio finansinio streso laikotarpyje yra laikino pobūdžio ir buvo skirtos, turint galvoje, jų nutraukimą tam tikrų metų. Kai kurios nestandartinės priemonės, kurios pradėtos 9 ir 10 metais, jau e, panaikintos, atsižvelgiant į pagerėjusias sąlygas kai kuriuose finansų rinkose ir atsižvelgiant į tolesnį eurozonos ekonomikos atsigavimą. Noriu pasidaryti ponė pirmininkė, keliomis mintimis apie mūsų, apie euro rezultatus. Mano nuomonė svarbiausia yra trys elementai. Visų pirma, ECB įvykdė tai, ką turėjo įvykdyti pagal e, jos įgaliojimus, kurios suteikia sutartis, tai yra kainų stabilumas. Iš tikrųjų, eurozonos vidutinė infliacija per beveik jau 12 metų sudaro 1,97 procento. Tai visiškai atitinka mūsų kainų stabilumo apibrėžimą. Tai yra, kad infliacijo, metinė infliacija per vidutinį laikotarpį eurozonoje būtų mažesnė negu 2 procentai, tačiau artima 2 procentams. Ta prasme, eurosistema per pastarosius 12 metų veikia kaip stabilumo ir pasitikėjimo inkaras, įskaitant ir pastarį laikotarpį, nepaisant visų uh, E, aplinkos teikiamų iššūkių finansinės krizės akivaizdoje. Antra, ir tai labai gerai atspindi Europos e, centrinio banko pinigų politikos e, sėkmingumą, infliacija atitiko kainų stabilumo apibrėžimą. Trečia, ši sėkmė priklauso nuo visiško ECB nepriklausomumo, nuo politinės įtakos ir atitinka jos įgaliojimus siekti kainų stabilumo ir taip pat e, dėl skaidrios komunikacijos. E, dviejų ramščių pinigų politika e, leidžia imtis veiksmų siekiant tikslų per vidutinį ir ilgalesnį laikotarpį, remiantis stiprių analitinių pagrindų. Ta, ta, tas pagrindas yra solidi analizė atsižvelgiant į infliacijos piniginę esmę. Mes manome, kad toks požiūris leidžia priimti gerai informuotus e, sprendimus. Ir taip pat e, nežvelgti, per daug nesikoncentruoti į trumpalaikius kintamumus. Apskritai dėl euro turiu pasakyti, kad mūsų valiuta įsitvirtino tarptautiniu mastu, 2009 metais euras sudarė maždaug 30 procentų visų e, skolos vertybinių popierių ir e, e, tarptautinių valiutinių atsargų. Kalbant apie euro išorinę dimensiją, nu, turiu pasakyti, kad dėl dabartinių valiutų kursų tai reikia būti labai atidiems. Vis, viena vertus yra didžiulis ryšys tarp pramoninių šalių konvertuojamų valiukų dolerio, euro, jeno, sterlų, e, svarų sterlingų ir Kanados dolerių. Šios valiutos sviruoja nuo Bretton Woodso sistemos sužlugimo 80-mečio pradžioje. Noriu pabrėžti tarptautinės bendruomenės požiūrį, kad per didelis kintamumas ir netvarkingi valiutų kursų kitimai turi neigiamą poveikį ekonominiam ir finansiniam stabilumui turiu pasakyti, kad ECB vertina pastarojo meto jungtinių valstijų valdžios institucijų, tai yra išdo sekretoriaus ir Federalinio rezervo pirmininko e, teiginius, kad e, stiprus doleris kitų konvertuojamųjų valiutų atžvilgių yra jungtinių valstybių interesas. Aš visiškai tam pritariu. Doleris, kuris būtų e, patikimas visose ekonomikose, yra Junktųjų valstybių, Europos ir visos tarptautinės bendruomenės interesas. Kita vertus, antroji tema susijusi su kylančių rinkų ekonomikų valiutomis, kurios turi einamosios sąskaitos perteklius ir valiuto kursus, kurie nėra pakankamai lankstus. Ta prasme, tarptautinė e, bendruomenė sutarė, kaip buvo pasakyta Koreja praėjusią savaitę kartu su komisija kad siekiant e, valiutų kursų sistemų, kurias daugiau lemtų rinka, e, kad tai atspindėtų e, esamus fundamentalius veiksnius. Visa tai yra pačių tų kylančių rinkų ekonomikų interesas, taip pat kaip ir tarptautinės bendruomenės interesas. Pone pirmininkė, ECB sako, kad nėra laiko susitaikyti. Ir toks teiginys dabar kaip neįmanoma tik tinkamesnis. Visos institucijos ir privatusis sektorius turi prisimti savo atsakomybę ir tai tinka tiek centriniams bankams, vyriausybėms, reguliuotojams, prižiūrėtojams, privačiajam sektoriui ir finansų e, sektoriui. Ypač e, ši krizė pademonstravo, kad ambicingų reformų įgyvendinimas ekonominėme valdyme yra svarbus tiek eurozonos šalims ir eurozonai apskritai. Pasiūlymas, kurį pateikė pirmininkas Van Rompojus, e, tai yra reformuoti ES ekonominę valdymą, kas buvo patvirtinta spalio mėnesį taryboje, yra žymus pagerėjimas dabartiniai sistemai. Ir tai atrodo labai tinkamas žingsnis ES šalims, kurios nedalyvauja valiutų sąjungoje. Tačiau, kalbant apie specifinius eurozonos reikalavimus, jie mūsų nuomonė yra nepakankami, kad, to, kad pasiektume kuo geresnio bendrosios valiutos e, ekonomikos funkcionavimo. Esu įsitikinęs, kad per ateinančius mėnesius Europos parlamentas, ponia pirminkė, padės Europoje padaryti, e, atlikti kvantinį šuolį ekonominio valdymo srityje, atsižvelgiant į parlamento teisės kuros vaidmenį. Parlamentas ir ACB parodė, kad Jie yra pasiryžę spręsti svarbus klausimus ir šią progą noriu padėkoti Jums už tai ir dar kartą pareikšti pas, įsitikinimą, kad parlamento įtaka bus svarbiausia diskutuojant apie ekonominį valdymą. Dar kitas iššūkis yra susijęs su finansiniu reguliavimu. Turime pasimokyti iš krizės ir išlaikyti tempą reformuojant finansus, kaip pasakyta jūsų rezoliucijos projekte, nes Bazilio trečiojo susitarimo įgyvendimas yra labai svarbus. E, sprendimai dėl visų e, išvestinių finansinių priemonių yra labai svarbus, kad sistema taptų skaidresnė ir atsparesnė. Ponios ir ponai, gerbiami Europos piliečių atstovai, mes žvelgiame į labai svarbius metus. 2011 metais turėtų būti patvirtintas naujas valdymo paketas, kalbant apie krizės valdymo sistemą ir taip pat E, galbūt galime pradėti sutarties pakeitimo procedūrą. Reikia užtikrinti šiais pakeitimais, kad Europa galėtų su ateities iššūkiais susidoroti dar geriau. Kiti metai taip pat bus pirmieji metai, kai egzistuoja Europos sisteminės rizikos valdyba, kurią jūs savo rezoliucijoje primenate. Mes darome viską, kad paremtume šią instituciją, tačiau tuo pat metu ECB nepriklausomumas, kuris rašytas Maastrichto sutartyje, nesikeičia. Kaip aš pabrėžiau, e, tai yra labai svarbu. Tai esu sakęs ir anksčiau. Mes ir toliau įgyvendinsime savo įgaliojimus, ko iš mūsų reikalauja sutartis. Galite pasitikėti, kad mes pateiksime tuos rezultatus, kurių tikisi iš mūsų piliečiai. Ačiū, ponia pirmininkė, už jūsų pasisakymą. Europos komisijų vardu, ponas komisaras Olė Rėnas, prašau. Pone Europos parlamento pirmininkė, Europos centrinio banko pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui pranešėjai Burkartui Balcui už visapusišką ir pagristą pranešimą skirtą ECB 2009 metų metinė ataskaitai. Komisija palankiai vertina pranešimą, kuriame tinkamai atspindėti pagrindiniai aspektai. Pranešime pripažįstamas Europos centrinio banko nuveiktas bankas, banko darbas valdant krizę. Taip pat komisija pritarė ir tam, kad Europos centrinis bankas pirmininkaujant ir vadovaujant ponui prezidentui Trišė sugebėjo šioje sudėtingoje situacijoje valdyti e, viską veiksmingai ir drąsiai. Taigi norėčiau padėkoti ponui Trišė už puikų bendradarbiavimą, o taip pat už tą svarbų vaidmenį, kurį uh, e, suvaidinate sudėtingais laikais. Taigi, tiek atliekant stebėsiną bei nustatant nestandartinės priemonės, Europos centrinis bankas padėjo kovoti su krize ir ją įveikti. Ir Europos centrinio banko darbas padėjo pastangas tvariam ūkio augimui bei darbo vietų kūrimui. Jūsų pranešime labai teisingai pastebėta, kad dėl finansinės krizės paaiškėjo, kad reikia sustiprinti uh, ekonominė stebėsina eurozonoje. Komisija tam pritarė, nes būtent dėl tos priežasties mes esame suformalavę keletą teisėkuros pasiūlymų, kurie leistų sustiprinti ES, konkrečiai eurozonoje ekonominę valdyseną. Mes taip pat atsižvelgėme į keletą pasiūlymų, kurie buvo pristatyti Feira ataskaitoje ir kurių tikslas yra sustiprinti ekonominę valdyseną išplėsti Europos Sąjungoje. Ekon komitetas gavo komisijos pasiūlymą ir šiuo metu Ekon komitete kaip tik siekiama e, laikytis ambicingos datos, tai yra kitų metų Liepos mėnesį, iki kada matyt, numatyta patvirtinti teisės aktus. Norėčiau apžvelgti kitą diskusijų uh, E, dalį, tai yra e, naujausios tendencijos e, tarptautinė valiutų kursų srityje. Rinkos nestabilios ir ši tendencija tik sustiprėjo ir to pasiekoje gerokai pasikeitė didžiųjų svarbiausių valiutų, valiutų kursai. Na ir nuo šių metų birželio mėnesio euro vertė išaugo dolerio atžvilgių, kadangi mūsų ekonomika yra stabili, auga, o taip pat, kadangi toliau buvo išplėsta JAF pinigų politika. Na, tačiau pastaruoju metu tenka konstatuoti, kad euras šiek tiek susilpnėjo lyginant su kitų pagrindinių valiutų kursais. Ir tai e, sustiprino valstybių narių būkštavimus, o taip pat būkštavim dėl valstybės dėl finansinių įsiskolimų valstybės narėse taip pat atsiliepė eurui. Taigi, kadangi apskritai euro vertė smuko lyginant su pernelyg didelė vertė praeitais metais. Nuo metų pradžios euro vertė smuko maždaug 7 procentais realiais skaičiais. Na ir kadangi ekonomika atsigauna gan lietai svarbiausiose pramonėse valstybėse, kadangi ša, sparčiai vystosi ekonomika augančios ekonomikos šalyse, todėl daugelis valstybių susilpnina savo, susilpina savo liutų kursus arba Labai svarbu, kad e, tai, kad didžiojo dvidešimtuko sustikimo metu praeitą savaitę pagrindinės valstybės labai aiškiai įsipareigojo e, toliau santykinai nenuvertinti savo valiutų. E, didžiojo dvidešimtuko sustikimo metu buvo sutarta toliau dėti pastangas tam, kad būtų suderintas ekonomikos augimas pasauliniu lygiu. Taip pat buvo uh, nuspręsta parengti orientacinės gairias. Na ir aišku, kad uh, valiutų kursų lankstumas turi suvaidinti vaidmenį, suderinant uh, uh, ekonominį augimą. Taip pabrėžė ir ponas Trišė savo pasisakymo metu. Komisija ir toliau uh, E, parem šį svarbų darbą nuveiktą didžiojo 20-ko kontekste. Na, ir tai bus vienas iš pagrindinių prioritetų pir, Prancūzijai kaip pirmininkaučiai šaliai didžiajame 20-ke. Pone pirmininkai, gerbiamas ponios ir ponai, norėčiau jūs taip pat informuoti apie svarbes tendencijas liečiančias eurozoną. Vakar e, Ekofino taryboje buvo pritarta Airijos vyriausybės prašymui gauti finansinę pagalbą iš ES. Ir e, kartu su ECB ir komisija ministrai sutiko dėl to, kad e, suteikdami e, pagalbą Airijai mes užtikrintiname finansinį stabilumą ES. Ir Europos finansinė pagalba gali būti teikiama pagal programą dėl kurios šiuo metu deramasi su uh, Airijos valdžios institucijomis. Šiuose darybose taip pat dalyvauja komisija, Europos investicijų bankas ir Europos centrinį banką. Ir pagal šią programą uh, Airija turėtų imtis griežtų finan, um, e, fiskalinių priemonių, o taip pat bus nustatymi reikalavimai, ka, ka, kapitalo reikalavimams banko sektoriui. Uh, Na, o taip pat bankų sektoriui bus taikomas e, priemonių spektras, be kita ko e, restruktūrizavimo priemonės. Ir visa tai prisidės prie to, kad e, Airijos bankų sistema tinkamą vaidmenį suvaidins, užtikrinant e, apskritai Airijos ekonomikos veikimą. Na, Taip pat kalbama, šiuo metu vyksta konkrečios dėrybos, kuriuose dalyvauja ES ir Tarptautinis valiutos fondas ir dėrybos bus užbaigtos lapkričio pabaigoje. Be ES ir Tarptautinio valiutos fondo paramos galiu informuoti, kad Švedija ir Junktinė karalystė nurodė, jog jos yra pasirengusios įnešti indėlį į E, programą teikdamos e, dvišalės paskolas. Tikrai to džiaugiamės. Vakar dienos e, sprendimas yra esminis žingsnis, bandant stabilizuoti Arijos ekonomiką bei užtikrinant eurozonos finansinį stabilumą. Dėkuoju, ponė komisarės, pirmininkas. Dėkuoju už šią įžanginę kalbą. Na ir dabar bus pasisakoma politinių frakcijų vardu. EPP frakcijos vardu pasisakys ponas Žanas Polis Gauzės. Prašau. Merci, monsieur le président. Monsieur... Dėkoju, pane pirmininkė. Gerbiamas Europos centrinio banko pirmininkė, ponė komisijos nary, mėly kolegos. Pirmiausia, be abejo, norėčiau prisijungti prie pagyros žodžio Europos centriniam bankui. Tikrai nenorėčiau mm, paneigti e, ar kritikuoti to, ką sakė kolega Balcas arba kas įrašyta jo pranešimą. Manyčiau, kad pirmiausia visuomet turime galvoti apie ES piliečius. Ir tai sakau dėl to, kad vakar e, per visus prancūzijos televizijos kanalus um, buvo uh, rodomas vienas būsimų kandidatų į prezidentus, rodė 10 eurų banknotą, um, kurį išmetė ir tokiu būdu, kaip jisai sakė, panaikino visas blogio šaknis. Ne, taip tikrai e, nėra. Mes siekiame pagerinti padėtį įmonėms, e, ėmėmės veiksmų dėl finansų rinkos priežiūros, tai yra puiku. Ir žinote, kad Europos parlamentas remia jūsų veiklą, bet be abejo privalome toliau didinti ES piliečių pasitikėjimą um, šią veiklą. Jie ne visai suvokia um, tų problemų esmę ir jų sprendimą prieš kelias dienas buvau susitikęs su e, rinkėjais, su piliečiais ir jie klausė, kas bus su euru. Jie daug. Jie baiminam, baiminasi dėl daugelio dalykų, nes tiesiog nežino, kokį puikų darbą nuveikė Europos centrinis bankas. Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų pažangio alijanso vardu, ponas Kutaš. Kolegi, în primul rând, doresc. Pone Trišė, pone Renai, gerbiamus kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Balcui už e, puikų bendradarbiavimą. Ir taip pat mm, norėčiau pasidžiaugti tuo statusu, kurį įgyjo Europos centrinis bankas įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Antra, norėčiau atkreipti dėmesį, kad eurozonos, tarp eurozonos valstybių narių yra didelių makroekonominių skirtumų. Ir tai rodo, kad reikia geriau koordinuoti pinigų ir ekonomikos politiką. Ekonomikos augimas e, nepadės išspręsti tuo atotrukio. Na ir geriausias būdas šią problemą išspręsti būtų europinių obligacijų E, išleidimas ir tokiu būdu galėtume teikti pagalbą bėdoje atsidūrusiams valstybėms narėms, taip pat galėtume pagerinti biudžeto stebėsiną ir priežiūrą, o taip pat tai turėtų teigiamų likvidumo efektų. Na ir dabar turime prie euro nusistatyti ilgalaikių skolų griežto valgydymo priemonės. Taigi Mes e, patyrėme po finansinės krizės e, dramatiškus išpolius prieš kai kurias valstybės narės, kuriams buvo labai sudėtinga gauti paskolas e, tarptautinėse finansinėse rinkose ir tai atsiliepia visai eurozonai. Aš manau, kad mums reikalingas nuolatinis mechanizmas, kuris leistų apginti eurozoną nuo spekuliantų išpolių ir manome, kad Europos centrinis bankas turėtų stebėti kreditų reitingavimo agentūras ir turėtume pagalvoti apie Europinę kreditų reitingavimo agentūrą. Taip pat nepamirškime iš akių ir tų e, taupimo priemonių, kurių ėmėsi valstybių narių vyriausybės, nes e, tiesą sakant, jos sumažina ekonomikos atsigavimo šansus ES. Todėl mums reikalingas ekonominės valdysenos modelis, kuris būtų E, europietiškas ir leistų derinti taupimo priemonės su darbo vietų kūrimu. Turime nusistatyti konkrečius tikslus, kurie leistų at, įveikti ekonominę atotrukį tarp valstybių narių ir be kita ko investuoti į žalį energetiką. Liberals and Democrats. E, e- Liberalų ir demokratų frakcijos vardu, pana Gular. Pirmininkė, komisijos stovę ECB pirmininkę. Norėčiau pagirti pranešėjo pastangas siekiant pataikyti tiesiai į dešimtuką. Šis rezoliucijos projektas analizuoja naujoviškus Lisabono sutarties elementus. Noriu padėkoti ponui Trišė, kuris priminė mums, mums apie tai tiems, kurie pasirašė ir atvikavo Lisabono sutartį, kad joje yra naujas elementas, tai yra viešos diskusijos dėl stabilumo ir augimo pakto reformos. Dabar, kai komisijoje šiam darbui vadovauja komisaras Olirenas, komisija pareikė, parengė reformų paktą, kuris, kuriuo siekiama daugiau disciplinos ir siekiant panaikinti disbalansus, kurie minė, paminėti rezoliucijoje. Labai gerai, kad jūs paminėjote, ponė pirmininkė, kvantinį šuolį, kalbant apie ekonominį valdymą. Aš visiškai Pritariu tam, ką sakė ponas Gozes, tačiau pasidomėjus to, kas vyksta tikrovėje, vis tiek stebėsi, ar komisijos pasiūlymai patikti rugsėjo mėnesį vis dar svarbus, vis dar reikšmingi, ar nereikėtų atsižvelgti ir į dabartinę krizę ir žengti dar toliau. Noriu pasakyti, kad tie, kas sukūrė eurą, negalvojo, kad mums, mes tik tai koordinuosime ekonomiką, reikia politinės sąjungos. Tai reiškia, kad sprendimų prieimimas turi būti a, suteiktas ir parlamentui. Yra valstybės narės, kurios ir vairuoja, ir stovi šalikelėje reguliuodamos eismą, taigi daro du skirtingus dalykus tuo pačiu metu ir dar turi žiūrėti, ką veikia kiti vairuotojai. Manau, kad tai nėra tinkamas būdas valdyti eismą. Taigi, labai Jums ačiū, kad priminėte mums apie tai, ką, apie tai koks yra Europos interesas reformuojant e, finansų priežiūrą. Ačiū toliau žaliųjų vardus Vienas Gygoldas. Ačiū. Taip pat ir mes savo ruoštų norėtumėm padėkoti ponui Balcui už puikų bendradarbiavimą. Pavyko įtraukti kai kuriuos mūsų pasiūlymus į pranešimą. 2009-2010 metai išsiskyrė išskirtinėmis Europos centrinio banko finansinėmis priemonėmis skirtoms bankų sektoriui, finansų sektoriui ir dėl to norėčiau padėkoti ponui Trišiai E, kurias, kadangi jis buvo toks drasus, ryštingas ir ėmėsi tų priemonių, nors ir nebuvo visą laiką palaikomas. Reikia aišku pažymėti, kad nepakanka vien tik imtis tų priemonių, reikia veiksmingai koordinuoti ekonomikos politiką ir kovoti ne tik su valstybės įsiskolinimu, bet taip pat ir su privačiomis skolomis, stengtis rasti balansą. E, ir ne tik tose šalyse, kurios susiduria su biudžeto deficitais, taip pat ir su biudžeto e, perviršiais Reikia taip pat um, stengtis išvengti um, ekonomikos um, burbulo putimo ir kitų panašių dalykų. Nepriimtina, kai ES išlaidų pusėje yra daroma nemažai išlaidų, bet kita vertus kitos valstybės narės, kitos valstybės um, atsiduria prastesnėje konkurencinėje situacijoje. Dabar štai ketiname rag, gelbėti Airiją. Tačiau e, nekalbame apie, e, apie PVM mokesčio e, didinimą iki 25 procentų nuo 12,5. Dėl 21 punkto, kur kalbama apie skaidrumą, ir 39 punktą, kur kalbama apie keisti tinkamą turtą, e, turėčiau keletą klausimų. Apie tai jūs regis nekalbėjote, tad norėčiau, kad konkrečiau apie tai užsimintumėte. Ačiū. Ir dabar ponė Kay Swinburne, Europos konservatorių ir reformuotojų Ačiū. Noriu pasveikinti pana Balcą, tačiau tuo metu, kai euras susidarė su naujomis krizėmis, įprastai sakoma, kad naujos e, valdymo taisyklės reikalingos išgyvenimui ir ECB negali nieko padaryti su globaliniais klausimais, tačiau tai ir yra problema. Dauguma pasaulinių veikėjų, kur anksčiau dirba, turėtų ieškoti bendro sprendimo. Koordinavimas finansinių paslaugų srityje, ypač išvestinių finansinių priemonių srityje yra beprecedentės. Tačiau, e, kai ginamos nacionalinės valiutos, labai e, yra pavojus, kad tas daugiašalis koordinavimas sužlugs, jeigu ECB norės išsaugoti, apsaugoti eurą, e, amerikiečiai dolerį, kinai juanį, mes visi pralaimėsime. Nuo ECB įkūrimo ECB atliko sunkų darbą Ir aš tikiuosi, kad nors dabar ir e, kyla didelis vidinis spaudimas, ECB gali panaudoti savo patirtį, kad sustiprintų bendradavimą iki pasaulinio ligmens. Ačiū. Toliau kalbės ponas Kliūtė, Europos e, vieningų kairiųjų, Šiaurės šalių, žalių kairiųjų frakcijos vardu. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Balts už puikų bendradarbiavimą, tą taip pat reikėtų pabrėžti, tikrai, nors ir pozicijos skiriasi, dirbome puikiai. Ir taip pat reikėtų pabrėžti, kad daugeliu atrodo, kad eurozonos krizė baigėsi, bet airijos atvejais parodo, kad taip nėra. Europa ir toliau vis dar savo norų e, yra finansų e, rinkos, rinkų e, žaidimų įtakoje. Mes vis dar turime taisyti padėtį. Savaitgalį pamatėme, kur veda dabartinė situacija. Mes dabar turime kalbėti apie e, pavyzdinį mokytį, mokinį ES pirmūną, Airiją, e, kuri tikrai ilgą laiką buvo pavyzdinė valstybė narė ir štai susidarė su tokomis problemomis. Taip pat e, reikia kalbėti ir apie Portugalijos kapituliavimą. Jos palūkanų normos vis labiau didėja. Ir mes vis dar neišsprendžiame problemų. Viena ES pusė atsigauna e, po krizės, kita vis labiau ją stumiama. Mes kol kas imamės tokių priemonių, kurios nepadeda nei Airijai, nei Europos centriniam bankui. Taigi Pone Tryžė, neklausykite Merkel elementarių e, kartojamų tiesų, pirmoko lygio tiesų. Imkite tokių veiksmų, kurie iš tiesų išgelbėtų e, mus nuo dar gilesnės krizės. Dėkoju. Ponas e, Hans Peteris Martė, Martinas norėtų sureaguoti jūsų pasisakymą. Ar sutinkate? Na, nieko prieš. Ponas Hansas Peteris Martinas nori užduoti klausimą 30 sekundžių ir tiek pat atsakymai. Dėkoju. E, norėčiau kolegos Kliūtė paklausti štai ko. Tai, ką jūs siūlote, tai ar tas jūsų receptas e, e, visai ES suderintos ES obligacijos, ar tai dera su Vokietijos federalinio teismo požiūriu šiais atvejais. Ir jeigu Vokietijoje, Karsloje fede, būtų apskūstos federalinėme teisme, aukščiausiame teisme šios priemonės, kur link tai nuvestų. Taip, atsakymas, nežinau, tai vertinti sudėtinga, negaliu iš karto pasakyti, situacija sudėtinga, tai aišku, tačiau kitą vertus manau, kad situacija išsirtulioja tiek, kad tiesą sakant turėtume pakeisti mąstyseną. Na, kol kas negaliu taip spontaniškai atsakyti į šį klausimą. Dėkuoju. Ką jūs sako, priminkė, teskime ir toliau pagal sąrašą žodis ponui John Baftonui. Jis pasisekas Laisvės ir demokratijos Europos vardu 2,5 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskaičiau komiteto pranešimą apie ECB metų ataskaitą susidomėjęs. Pranešime pripažįstama, kad yra didelių skirtumų tarp eurozonos šalių, kurios prisidėjo prie esamų problemų. E, sakoma, kad šie disbalansai kelia sunkumų tinkamai pinigų politikai eurozonoje ir pakartoja, kad finansų krize kai kuriuose šalise yra rimtas reikalas visai eurozonai man sunku pamatyti pras, prasmės e, reikalaujant eurozonos veiksmų koordinavimą. Reakcija visada yra didinti valdymą, tačiau e, būtent dėl to bendro valdymo kai kurias šalis e, nustumė į krizę. Galbūt sistema neleidžia reikalingo ekonominio elastingumo, kad vyriausybės galėtų savo problemas spręsti veiksmingai. Pranešime apie šitai sakoma, kad krize ir išpirkimo stimuliavimo paketai privedė prie taupimo priemonių, kurios e, riboja vyriausybių galimybės veikti. Vienas argumentas yra, kad negalima turėti vienos valiutos be e, likusių skirtumų tarp valstybių naikinimo. Tačiau bet kuris realistas žino, kad taip neatsitiks tai prieštarauja žmogaus prigimčiai, todėl logiškai tada reikėtų nukreipti nuo demokratijos. Ar eurozona e, tam pasirengusi? Aš esu nustebęs, kad Estijos euro įsvedimas e, rodo, kad taip na, padrasins kitas valstybės siekti narystės eurozonoje. Aš manau, kad e, dėl to monetarinės problemos dar išriškės viena bendra valiuta galbūt gali veikti federalinėje sistemoje, galbūt to ir siekia komisija. Nors Junktinė karalystė ir nėra eurozonėje, mes irgi patiriame problemų e, poveikį ir todėl neverta laukti, kol ateis momentas, kai bus galima sakyti, aš jumsgi sakiau, e, Ačiū. Frakcijons. Dėkuoju. Frakcijai nepasisakantis narys Hans Peter Martinis Supusintis. Dėkuoju. Na, norėtųsi, kad e, mes turėtume žiūrėti į kolegos Balco pranešimą kaip į memoarus. Manau, galėtume daug jo pasimokyti, jeigu jūs, ponė prezidentė, Trišė, būtumėt iš tikrųjų pristatytumėte savo požiūrį į 2008-2009 metų ataskaitą. Ne, mes tiesą sakant, daug ko nežinome, čia kerce kelionė per rūką ir, ir to nepripažįstame. Pone Trišė, jūs minėjote, kad ilgalaikės finansavimo priemonės yra dar stikiai pratestas, na gal ir neblogai čia. Uh, Na, istorija parodys, ar tai tikrai teisingos priemonės, na, ne, galbūt visuomet reikia bedyti pirštų į Greenspaną. Tačiau vienas dalykas verčia susirūpinti tai, jog piliečiai nesužino, kam iš tikrųjų panaudojamas tos pagalbos likvedumui didinti. Sistema neiškia ir tarsi viskas po tuo gelbimo skėčių yra, nėra neaišku. Žinome, kad 130 milijardų jau skirta uh, Airijai, 30, 35 milijardai skirti Vokietijos dusteriniai firmai. Tačiau kodėl atsirado tas didelis spaudimas, kodėl negalime pasakyti, kas tikrieji e, kreditoriai yra Airijos banko. Na, Net, taigi gal čia mūsų diskusijos neteisingos ir aš manau, kad galvodami apie atskaitomybę piliečių atžvilgių, turime pasakyti, kad tie jūsų, tos jūsų, tie jūsų indėliai dabar yra skiriami siunčiami į Airiją ir tai nesolidu. Be to reikia paklausti, ar tikrai kiekvienas Airijos bankas svarbus, bandant išsaugoti sistemą. Kodėl nesusitaikome su tuo, kad bankam galima leisti griūti. Mat, na, bankams reikalinga rizikai, nes likščiol e, pelnas pateko į privačias kišinės. Dėkoju. Toliau pereikime prie kitų įsirašęsančių narių. Pone Galpelts, pusantros minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui pranešėjai, jis tikrai puikiai padirbėjo ir kadangi Europos parlamentas yra būtent tas organas, kuriam yra atsakaitingas Europos centrinis bankas, tikrai labai džiugu, kad šiandieną plenarnėse sesijos posėdėje dalyvauja ponas Trišė, o taip pat labai malonu, kad ir vykdant um, pinigų valiutos dialogais nuolat atvyksta į uh, kompetitinga komitete. Na, turime nepamiršti, kad valstybės narės susiduria su ekonominėmis ir finansinėmis problemomis ir tai, aišku, atsiliepia visai eurozonai. Na, pritariu pranešėjai dėl to, dėl štai ko. Problema yra tai, kad valstybės narės nebuvo paragintos griežtai laikytis augimo ir stabilumo pakto reikalavimu. Ir tai yra naujos krizės bangos priežastis. Ateitie galėsime kalbėti apie valstybės įskolinimo krizę. Tikrai labai džiugu tai, kad Europos centrinis bankas viskas sureagavo teigiamai ir tikiuosi, kad iš tikrųjų bus sukurta tikra ekonominė sąjunga ir tokiu būdu bus sustiprinta ES ir Raudo zona. Susitikinusi, kad mums pavyks įveikti šią krizę, galime iš jos pasimokyti. Dėkoju. Robert Goebbels, Ačiū, dabar žodis teikiamas e, Robertui Goebbels, trys minutės. Mėly kolegos, euras susiduria su problemomis, tačiau visos e, konvertuojamos valiutos e, susiduria su problemomis po štai tokios finansų krizės. Ir štai dabar yra gelbėjami, gelbėjami bankai, kurie dirbo, kurie užsiemė e, pavojingą veiklą. Dabar, regis, matome, kad e, finansų rinkos visiškai nepasimokė iš e, praeities ir dabar vėlgi prekiaujama um, JAF um, obligacijomis, kurių um, net neturima. Kai kurioms valstybėms yra liepiama imtis tam tikrų politikos priemonių, bet tai be abejo apsunkina jų veikimo laisvę ir negalima kelti ekonomikos tinkamai. Jeigu gelbėjame um, Airiją, tai su tuo susiję reikia pripažinti ir Junktinės karalystės, Vokietijos bankai, o euras ir toliau um, sviruoja, bet tai gali būti ir tam tikrų kitų e, rinkos požymių ženklas. Kinija, pavyzdžiui, vis labiau e, parduoda, vis daugiau JAV dolerių parduoda, o ne kaupia. Taip pat reikia paminėti, kad ne tik valstybės skola, bet ir privačios skolos yra didžiulės. 48 JAV valstijos susiduria su sko, didžiulėmis skolomis. Ir Be abejo, reikia kalbėti apie eurą kaip apie stabilumo inkarą, kaip ir sakė um, ECB pirmininkas Trišė. Mums reikia stabilios struktūros, mes ją turime ir turime sudaryti balansą pasaulio ekonomikoje, nepaisant e, tų didžiulių problemų, į kurias e, šiek tiek vangiai reagavome. ES valstybės narės yra didžiausias prekių importuotojas, tačiau yra didžiausias paslaugų eksportuotojas. Turime tas pozicijas išlaikyti ir taip pat daugiausiai turime užsienio invest, darome užsienio investicijų. Su, mūsų šalyse sugeneruojama 30 procentų pasaulio um, bendro socialinio produkto, JAV tai yra tik 25 procentai. Um, taip pat e, mes 55 procentais prisidedame prie um, pasaulio vystimosi programų ir galėtume dar labiau stiprinti šią paramą. Taigi reikia daugiau finansinės drausmės, daugiau skaidrumo, daugiau to dirbti, kad išspręstumėm susidariusias problemas. Ačiū. Toliau kalbės ponia Infeld. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Kaip kolega Gozės pabrėžė, kai kurie žmonės nekenčia euro. Jie įvertina kaip viso blogio šaltinį ir džiaugiasi galimybę, kad eurozonas žlugs. Bet tie žmonės klysta, jie gyvena praeitįje. Ja Dabartiniai rūpeščiai sukelti ne euro, priešingai. Euras mus apsaugo nuo dar blogesnio. Bendra, mums reikia bendros valytos, tačiau taip pat mums reikia tinkamo eurozonos valdymo. Laisvas bendradarbiavimas vienbasiškumo pagrindų nėra tinkama galimybė. Kolegos, mes esame laive su didžiulė skyle, Taigi mums reikia arba plaukti, arba skęsti. Tačiau nacionalinės vyriausybės atrodo vis dar galvoja, kad pakanka įkurti darbo grupės, e, užduoties grupės ir kalbėti apie tai, kad galbūt reikėtų artimesnio bendravimo. Gera žinia yra ta, kad jo atrodo jos e, nusprendė imti, žin, imtis žingsnį Airijos atveju, tačiau, nes e, veiksmų reikia. Tai nėra susijęs su atskirų šalių gelbėjimu, tai susijęs su eurozonos patikimumu. Tai yra susijęs su tuo, kad pasaulis mus išbando, ar mes galime ir norime veikti. Nes pasaulio pasitikėjimas eurozona yra labai svarbus valiutos stabilumui. Tai yra, tiems, tai yra pinigai kišenėje. Ir jų vertė priklauso nuo kitų pasitikėjimo mumis. Todėl mes turime paraginti nacionalinius politikus nustoti žaisti populistinę kortą ar viešai plėšyti euro banknotus Vietoj to jie turėtų prisimti atsakomybę už mūsų bendrą valiutą. Galų gale, pirmininkė, dėl uh, taupimo priemonių, kai daug kas e, jas kritikuoja, kad jos gali pakengti ekonomikai. Aišku, mes turime būti atsargos, atsargus, tačiau tai yra svarbu siekiant išvalyti visuotinius viešosius finansus. Ir tai taip pat yra aiškus signalas apie solidarumą tarp eurozono šalių. Tačiau turime kalbėti ne tik apie išlaidas, bet ir apie pajamas, nes jos ten taip pat reikia reformų, seniai jau reikia. Darbo rinkos reformų. Šios klausimus taip pat reikia diskutuoti. Ačiū. Toliau ponas Vandalinas. Vieną minutę. Pone pirmininkė, įdėgus eurą. Mm E, po euro dėgymo Europos centriniam bankui 2009 metais tikriausiai teko sutarti su sunkiausiu laikotarpiu ir visą euro uh, gyvamo laikotarpį. Buvo imtasi priemonių, buvo. Ta, tačiau stiktas forma, fondas nėra struktūrinė priemonė, yra didelis valstybių narių įsiskolinimas ir tikriausiai Airijai ir Graikijai nepavyks veikti savo biudžeto įsiskolimo. Na, tikrai dabar reikalinga reikalinga taupyti ir taikyti sisteminės priemonės. Tai aiškiai išdėtyti ir ponio Balco pranešime. Na ir tikėkime, kad ir taryba, vadovaudamas augimo ir stabilumo paktu, taikys griežtesnės priemonės. Mums reikia skatinti taupimą tam, kad krizė būtų įveikta. Kai kas vals, Europos parlamente nori taikyti šias priemonės ir Europos parlamente, tai yra didinti. E, E, mažinti biudžeto išlaidas ir tikrai piliečiai nesupras, kad mes norime didinti mūsų biudžeto išlaidas. Ponas Paška. Dėkoju. Pone pirmininkė, jūs sakėte, kad žinote, kad Jeigu būtumėte žinojo, kad Slovakija nepalaikys Graikijai e, gelbėti skirtų priemonių, nebūtumėte įsileidę Grai... Slovakijos į eurozoną. Graikija nesugeba padengti savo skolų. Ir todėl manau, kad Graikijos išgelbimas turi būti tik savanoriškų pagrindų. Pone Trišiu jūsų me, mėnesinis atlyginimas Slovakijoje jo pakaktų šimtui šeimų išmaitinti. Atsižvelgiant į šį faktą, man keistoka, kodėl jūs iš tikrųjų norėtumėte pasirūpinti, kad jūsų e, draugai bankų ir finansų institucijose gali valgyti daugiau uh, ikros, kai tuo tarpu Slovakijos šeimos netenka pajamų. Pone Ferreira Dvimtis. Dėkoju. Airijos atvejis parodo, kad ES turėtų daryti daugiau pažangos, ieškoti pažangesnio sprendimo bankų sektoriui užuot e, kreipusi dėmesį į visai kitus klausimus. Dabar kalbama apie atskirų valstybių narių bankroto atvejus, bet nėra e, realių sprendimų ES bankų sektoriui. Graikijoje padėtis rodo, kad ES e, priemonės yra būtinos. Ir dabar vis daugiau dirbama dvišalių pagrindų ir šalys vertinamos griežtai, bet ne pagal vieningus numatytus kriterijus. O Europos centrinis bankas čia turi užimti inkaro vaidmenį ir um, užpildyti tam tikras nišas, ką ir padarė, ypač kalbant apie įsiskolimą valstybių narių. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje taip elgtis negalėsime. Tad um, trejetas klausimų ACB pirmininkui. Pirmiausia, kokia ACB pozicija uh, dėl stabilumo e, kriterijų tarp valstybių narių. Mums reikia tų kriterijų ir negalime žaisti su e, realybė. Antra, ar yra kokiu nors faktų e, įrodančių, kad galbūt ne visomis rekomendacijomis buvo pasinaudota, e, turint omenyje Van Rompoj. Ir ar nepaisant didelių augimo skirtumų valstybėse narėse, ar bus galima į, į tuos skirtumus pašalinti be svarbesnių finansinių priemonių? Ačiū. Ir dabar pirmiausia pagal KCTI procedūrą kalbė Šonkelį. E Ačiū. Aš kaip uh, Airijos atstovas nesu, uh, nesidžioju labai girdėdamas tai, ką girdžiu šiandien, tačiau esu įsitikinęs, kad dauguma mūsų piliečių nori, kad būtų padaryta tai, kas būtina. Pirmiausia, mes visų pirma susilaukime CB, TVF paramos. Antra, dėl priežiūros architektūros Europoje. Ji turi veikti veiksmingai, kad kauzalinis ryšys tarp blogų bankų, blogų reguliuotojų ir silpnų e, vyriausybių nešiškėtų ateityje vėl. E, norėčiau dar pakalbėti apie įmonių mokestį. Dėl jo dydžio Airijoje tai yra subsidiarumo klausimas, bet to kelios šalis Europoje taip pat taiko panašius mokesčius. Trečia, Tai dar pablogintų situaciją Airijoje, jeigu šis mokestis būtų padidintas. Pirminkė, aš žinau, kad Airijos žmonės nori, kad kažkas būtų padaryta ir susilaukti pagerėjimo. Labai ačiū. Ponas Derosa. Pirmininkė, komisarė Arenai, ponia Trišė, jūs patekėte mums daugiau informacijos negu Airijos vyriausybė, kuri mus klaidino ir mums melavo mėnesių mėnesius jai labiau rūpėjo jos istorinio palikimo gynimas negu žmonių pragyvenimo šaltinių e, saugojimas. Aš kreipiuosi jūs, kad jūs užtikrintume, jog paramos laikas ir deficito tikslai to, būtų tokie, kad būtų atsižvelgiama į socialinius tikslus, taip pat į poreikį užtikrinti, kad uh, Airijos galimybė E, augi, augančią ekonomiką turėtų, nebūtų pakirsti. Taip pat norime, kad jūs suprastumėte, kad e, padidinti airijos įmonių mokestį, pelno mokestį, kuris dabar yra 12,5 procentų, e, yra negerai, nes tai galėtų airijoje sukurti iš tikrųjų ekonominę ir darbo vietų dykvietę. Ačiū toliau, Ole Šmit. Eh, eh, Dėkoju. Aš noriu labai nuoširdžiai padėkoti kolegui ponui Trišė ir taip pat ponui Rin už eh, ryštą tokiu sunkiu metu. Ir aš turiu tai tokį klausimą. Mano šalyje, ji, kaip žinote, nėra prisijungusi prie eurozonos, vyksta panašios diskusijos parodančios, kad e, dabar vyksta tai, ko mes būtent baiminomės, kai 2001 metais balsavome prieš euro įvedimą. Ir tai parodo, kad tikrai eurozona negali veikti sėkmingai, tad turiu ir klausimą abiems ponams. Tai ko gero klaidingas argumentas, klaidingas teiginys. Ir jūsų atsakomybė yra paaiškinti, kodėl eurozona pateko į tokią keblę padėtį, ar dėl to, kad um, problemos susijusios būtent su eurozona ir su čia iškilusiamis problemomis, ar m, um, taip yra dėl to, kad, pavyzdžiui, Ispanija, Portugalija, Airija tiesiog nedarė to, ką turėjo padaryti. Jūs turite man tai paaiškinti ir turite paaiškinti tai piliečiams. Dabar žodis pono Joe Higgins. You, Ačiū, pirmininkė. Pone Trišė, kaip Europos centrinio banko pirmininkas, kodėl jūs ir ES komisija kapitaliavote prieš e, spekuliantus tarptautinės finansų rinkose. Jūs leidote jiems sukurti paniką dėl airijos krizės, paniką, kuri, kurią buvo siekiama, kad jūs įsikištumėte ir obligacijų e, savininkams garantuotume milijardus jie pagrasino, kad užsipuls toliau Portugaliją ir Ispaniją. Jūs ir komisaras Ren kapitaliavote rinkos diktatui. Galiu paklausti, kaip jūs galite tai pateisinti. Privatus spekuliuotojai ir obligacijų savininkai uždirbs dešimtis milijonų ir milijardų per privačias sutartis, o kai jų žaidimas žlunga, jūs skiriate pensininkų ir skurdžių pinigus, kad juos išgelbėtumėte. Dabar dar e, įtraukite ir TVF tam, kad mokėtų airijos žmonės. Moraliai ir visomis kitomis prasmėmis jie negali būti priversti mokėti dėl tų visų spekuliantų atakų. Toliau ponas Betinas. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Mano rinkėjai Londone negali leisti savo 288 svarų vienai šeimai. Kaip numanoma atit, e, skirti Airijai. Vyriausybė netinkamai valdė savo ekonomikos, e, statė daug būstų, kurie prisidėjo prie burbulo kūrimo blogiausia, kad jie dar prisijungia prie e, bendros valiutos. E, pirmiausia, vietoj, jie turėtų išstotų iš eurozonos. Vietoj to Airija pasirinko ES ekonominį valdymą. Ko ilgiau užtruks e, atsisakyti euro, to blogesnės bus pasiekmes. Tas pats, aišku, tinkama, tai, tinka ir Portugalijai, Italijai, Ispanijai, ir Graikijai, ir be abejo kitoms šalims. Vienintelis protingas dalykas ką padarė liberistų vyriausybė, tai yra neįsivesti euro. O koalicijos vyriausybės žingsnės turėtų būti e, nešvaistyti pinigų į kairę ir į dešinę. Dėkuoju. Toliau panėme ginės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Panas yra teisiskus. Tikrai Airijos vyriausybė netinkamai valdė mūsų valstybę ir tai tikrai labai gaila dėl airijos žmonių, kad taip reikia šiomis aplinkybėmis kalbėti apie airijos žmonės. Tačiau šioje situacijoje reikalingas solidarumas ir galbūt ponas Batinas to nesupranta. Airija kaip ir Junktinė karalystė reikalingi pagalbos. Mes, mūsų, mes labai tampriai susiję tarpusavį, to nepamirškime. Norėčiau užduoti keletą klausimų, nes e, kadangi užverda aistros reikalinga konkreti informacija, kas E, kas atliks bankų vertinimą Airijoje? Atrodo, kad bankai iš tikrųjų patiria didelį spaudimą. Taip pat yra klausimas yra pas centriniai bankui dėl jūsų įgaliojimo, mandato. Ir man rodos apie tai kalbėjote savo įžangoje. Nes vėlgi yra tamprus ryšiai tarp visų bankų, pavyzdžiui, tarp Vokietijos ir Prancūzijos bankų, kurie investavo į Airiją. Pažiūrėkime, ką jie ir kodėl padarė ir galiausiai politinis nestabilumas Airijoje šį vakarą tai tikrai apgalestinas faktas. Dėkoju. Ir dabar žodis ponė Jekonsari. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, vienas iš ES steigėjų, ponas Šuminas, pasakė, kad Europa sužydė krizės akivaizdoje. Taigi Europa dabar turėtų vystytis labai sparčiai, nes viena krizė seka kita. Tai iš tikrųjų didelis iššūkis politiniai sistemai tiek ES, tiek ir valstybėse narėse. E, Airijos problemos yra dalinai susijęs su silpnu Airija, silpna Airijos vyriausybės valdysena. Tačiau mes turime pasirūpinti, kad vaistai nepakenktų labiau negu lyga. Graikijos atstovai kalbėjo apie uh, pritinės virdės mokesčio padidinimą, bet jeigu mes tiesą sakant, nuo mokestį ir jeigu mes tai didinsime, tai tikrai nubausmarį. Pone Pirinkė Trišė. Na, mes visi žinome, kad Europos Centrinio banko pagrindinės užduotis yra užtikrinti e, pinigų stabilumą ir tai galima pasiekti užtikrinant banko nepriklausomumą, politinę priklausomumą. Pastarų metų krizė parodė, kad turite dar vieną užduotį, tai yra finansinių rinkų, finansinės sistemos stabilumo užtikrinimas. Ir jūs labai profesionaliai ir įtikinančiai susidorote su šia užduotimi. Ir tai gali padaryti tai tik tais e, tampri bendradarbiaudami su vyriausybėmis. Tai yra, e, kad politinių požiūrį negalėtų būti nepriklausomi, turėtų bendradarbiauti su vyriausybėmis. Taigi norėčiau sužinoti, kaip ateityje atrodys jūsų vaidmuo, iš vienos pusės užtikrinant jūsų nepriklausomumą, o kitai vertus užtikrinant, kad jūs galėtumėte tinkamai atlikti savo užduotis, o kartu būtų užtikrinama, kad vyriausybės nepasinaudotų šio, šio šansu e, de facto pakirdamas jūsų politinę priklausomimą. Dėkuoju, paskutinė kalbėta yra panė Pone Figerero. Brigada, senjore prezident. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pusiausvėros nebuvimas ir skirtumai tarp um, valstybių narių privedė prie šių problemų, nepaisant visų patiktų pasiūlymų. Taigi, ar nemanote, kad reikėtų persvarstyti taikomą politiką? Ar nesate pernelik per, ne, per užsiciklinę prie tos minties, kad reikia valstybės nares versti, laikytis tam tikrų kriterijų ir tokiu būdu tik dar labiau gilinti krizę jose, didinti skurdą ir nedarbo lygį. Ar nemanote, kad reikėtų persvarstyti ir e, socialinį tvarumą tokių priemonių? Pagalvokite apie Portugalijos pavyzdį. Šią savaitę darbuotojai yra numatę generalinį streiką, protestuodami prieš taupimo politika, taip jį vadinama, tačiau iš esmės yra tik tai mažinamos investicijos ir tai reikš, kad recesija tik dar labiau gilės. Ar nemanote, kad reikėtų keisti pačią politiką, keisti e, prioritetus? Prioritetas turėtų būti tausumas, socialinis e, tvarumas tokios politikos. Ačiū. Ir dabar žodis vėl suteikiamas komisijai. Komisija atstovauja komisijos narys Oli Rehn. Prašom. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisat edustajat. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už labai atsakingą diskusiją. Pone Jakonsari sakė, kad Europa dažnai susilaukia naudos iš krizių. Tai iš tiesų e, dažnai tiesa ir šiuo metu tai yra taip pat tiesa tiek trumpalaikė, tiek ilgalaikė prasme. Taip, turime imtis veiksmų kaip gaisrininkai, turime gesinti gaisrus, kai jie kyla įvairiose Europos vietose. Šiuo metu dirbame, stengiamės išsaugoti Europos saugumą. Ir taip pat stengiamės sustiprinti rinkas, ekonominę sąjungą, stiprinti pinigų sąjungą, paversdami ją labiau ekonominę sąjungą. Tai ir buvo pradinis tikslas sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Visą tai Visos šios e, užduotis yra svarbios ir būtinos, turime dirbti visais frontais. Ir tenka elgtis kaip gaisrininkams e, ir gesinti gaisrą. Tačiau tuo pat metu turime e, ir kurti toliau Europos architektūrą, kad rinkos veiktų geriau. Airija susiduria su sunkumais. Pone Jekonsari puikiai žino, kad kai kam nors e, kyla problemų, reikia jiems padėti, o ne juos mušti, kad jie dar labiau sužlugtų. Taigi mes turime padėti Airijai. Neturime padėti jai vien dėl jos pačios, tačiau taip pat ir dėl platesnio Europos stabilumo. E, Europos ekonomikos augimas šiuo metu yra labai e, menkas. Nenorime jo užgneušti, norime, kad Europos ekonomika auktų e, nuosekliai ir tai pagerės ir darbo rinkos situacija. Tai ir e, tam ir reikalingas darnus ekonomikos augimas. Noriu padėkoti Jums už visą diskusiją pritariu tam, kad taip, kad, kad mes turime geriau paaiškinti, ka, kodėl darome tai, ką darome ir turime nuraminti piliečius. Šie laikai yra sunkus ir e, keliantis sumaišti, pilni, pilni nervingumo ir dezinformacijos. Todėl mes visi turime padaryti savo darbą tinkamai, aiškindami, kokie kyla iššūkiai tiek parlamente ir jūs kaip Europos atstovai, piliečių atstovai turite svarbu vaidmenį atlikti. Nereikia ieškoti, kas kaltas, o reikia stiprinti Europos pagrindus, kurie saugo Europos piliečių nuo daug blo, didesnių, blogesnių pasiekmių. Bet kokios kalbos apie Europos projekto išardymą yra neatsakingos. Visos valstybės narės būtų daug sunkesnėje padėtyje be ES e, ir jos apsauginio skydo. Euras yra ir toliau bus ES pamatinis akmuo. Tai nėra vien tik tai techninis e, pinigų sustarimas. Tai yra labai svarbus politinis ES projektas. Todėl labai svarbu padaryti viską, ką galime, kad apsaugotume ir sustiprintume šį Europos konstrukcijos, šią Europos konstrukcijos dalį. Pone pirmininkė, baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, pana Gulaš sakė labai svarbų dalyką, kai kalbėjo apie pradinį e, ekonominės ir pinigų sąjungos kuriejų tikslą. Tai yra nustatyti labai svarbę politinę dimensiją, iš esmės sukurti politinę sąjungą. Pirmininkas Trišė geriau gali apie tai pasakyti, nes būtent jis dalyvavo kuriant šį projektą. Bet aš taip pat esu linkęs tam pritarti, todėl mūsų teisėkuros pakete, kuris jau jums ir tarybai pateiktas, norime sustiprinti e, stiprią pinigų sąjungą, galų galę sukuriant uh, tikrą ir e, stiprią ekonominę sąjungą. Mano manimu, tam atėjo pats laikas. Tai yra ta EPS santrumpa sustiprinti, e, sustiprinti joje tą būtent E dalį. Ir tam yra skirtas tas ekonomikos valdymo paketas. Ačiū komisarė. Pone Derosa, šiuo metu pagal taisyklės jūs negalite pasinaudoti Milinos kortelės procedūrą. Tęsame toliau. Šioje diskusijos dalyje Milinosios kortelės procedūra nebegalioja. Tikiuosi, kad suprantate. Reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Taigi, toliau Europos centrinio banko pirmininkas ponas Trišė, prašom. pirmininkė apskritai dėl bendros tvarkos. Kaip žinote, aš esu, esu pasirengęs susitikti su Airijos parlamentarais, aptarti Airijos situaciją, tačiau kokia be būtų sunki situacija Airijoje. Čia mes kalbame apie ECB metų ataskaitą. Ir diskusijos metu užduota tiek daug klausimų dėl Airijos, kad tiesiog neįmanoma atsakyti į visus. Kaip sakiau, esu pasirengęs susitikti su Airijos atstovais, tikiuosi sutiksime rytoj su jumis ir galėsime šį klausimą aptarti detaliau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, norėčiau atkreipti e, dėmesį tai, kad tie užkilti klausimai yra labai naudingi ir atspindi visą temų spektrą, kurie, tai yra tų temų spektrą, kuris e, iš tiesų yra labai aktualus nūdienoje. Taigi dabar bandysiu sureaguoti į klausimus, dėl kurių nuomonės skiriasi. Pirmiausia, dar sėki pakartosiu, kad mes esame atsakingi už pinigų sąjungą. Europos ekonomikos, pinigų sąjunga. E, taigi mes atsakingi už pinigų sąjungą. Ir mes esame tai galioti E, pagal Mastricho sutartį. Tai yra užtikrinti kainų e, stabilumą virš 300 milijonų ES piliečių. Kaip visai neseniai paaiškinau, mes užtikriname e, kainų stabilumą sutinkamai su mūsų mandatu, kuris yra labai aiškiai apibrėžtas. Ir tai yra, paaiškinsiu, kas yra pinigų kainų stabilumas. Tam yra pasauliniai kriterijai. Ir beveik per 12 metų euro gyvenimo laikotarpį mes užtikrime kainų stabilumą ir pagal turimą informaciją tai užtikrinsime ir ateinintiems 10 metų. Tai noriu labai aiškiai išdėstyti nes buvo užduota daugybė klausimų, kaip, kurie, kaip minėjo ponas Oliren, jie yra susijęs su ekonomikos sąjunga, kuri, aišku, yra ekonomikos ir pinigų sąjungos dalis, bet mes esame neatsakingi už ekonomikos sąjungą, mes turime minčių, turime rekomendacijų, galime atlikti diagnozę ir analizę ir prie to, aišku, dar sugrįšime. Antras dalykas ir svarbi pastaba. Mes patirime sudėtingiausią krizę nuo antrojo pasaulinio karo pasauliniu lygiu. Jeigu mes nebūtume sureagavę, sureagavę greitai ir drąsiai, tai tuomet tiek centriniai bankai, skaitant Europos centrinį banką, tiek ir vyriausybės būtų atsidūrusios sudėtingiausioje krizėje. Ne nuo, lyginant su padėtimi po antrojo pasaulinio karo, bet sudėtingiausia padėtimi po pirmo pasaulinio karo, prisiminkant didžiąją depresiją. Ir kadangi mums pavyko išvengti pasaulinės depresijos, tai to pasiekėme, drąsių vyriausybių ir parlamento veiksmų dėka. Mūsų analizės e, rodo, kad mobilizavus mokesčių mokėtojų pinigus, mums pavyko išvengti didžiausios krizės ir ekonomikos nusmukimo e, BVP srityje. Na, tos lėšos nebuvo panaudotos e, e vartojimui, Ir, bet tai buvo taip, kas padaryta ir tai leido išvengti dramatiškų pasiekmių. Ir, na, iš tikrųjų, pasaulinė ekonomika ir pasaulinės finansų rinkos yra labai jautrus ir reikia ieškoti tokių priemonių pasaulinių lygių, kurios leistų išvengti, uh, uh, išvengti tokios jautrios sistemos pažydimo. Tačiau uh, Krize kilo ne Europoje, mes tiesiog ją sureagavome taikydami priemonės ir, ir manau, kad reikia galvoti, ką daryti JAF ir Japonija, tai yra didžiosios makroekonomikos, jos taip pat susiduria su labai rimtomis problemomis. Ir aišku, iš vienos pusės verta ir pagrista pasmastyti, kaip vadovauti uh, uh, didelėms makroekonomikoms, bet tai, tai neturėtų išversti euro kritiką. Būtent kaip ir atsitiko. Beje, žvelgdamas didžiųjų makroekonomikų finansinę ir mokestinę poziciją, tai galiu pasakyti, kad Europa kaip patokia ir konkrečiai eurozona yra geresnė situacija nei JAV ir Japonija. Tai kalbėjo ir ponas e, Goebbelsas. Čia turiu galvoje metinį viešai valstybės įsiskolinimą, galbūt 6 procentai ir mažiau. Ir taip e, to pasiek, galbūt fiskalinę poziciją galėsime dar labiau konsoliduoti kitais metais, kai tuo tarpu kitose didžiosiuose makroekonomikose padėtis prastesnė. Tiesiog norėjau nu, kad galėtume palyginti. Tenka konstatuoti, kad yra keletas valstybių, kurios elgis netinkamai, dėl to kilo problemų jų, jų pas jas namuose, bet to pasiekoje ir pažįstas stabilumas. Ir čia kalbame ne apie eurą, o apie finansinį nestabilumą, kuris kilo dėl netinkamos fiskalinės politikos kai kuriuose valstybėse narėse, aišku, savikaujant ir su rinkomis. Taip visuomet atsitinka rinkos ekonomikoje. Tačiau e, mūsų diagnozė yra štai kokia. E, kai kalbame apie eurozonos veikimą, tai jo zonos veikimui e, pakenkė netinkamas netinkama valdysena kai kuriuose valstybės narėse. Tai nestebina, nes buvo neteisingai kritikuojamas stabilumo augimo paktas nuo pat pradžių, kai kas tai darė. Ir norėčiau priminti, kad aš, informuodamas parlamentą apie mūsų kovas, apie tai kalbėjau, nes didžiosios šalis, kai kurios didžiosios šalis norėjo atsisakyti to pakto arba bent jau jį gerokai susilpninti. Ir dėja, tenka pasakyti, kad tai buvo didžiosios eurozonos šalis narės, o mažosios ir vidinės eurozonos šalis narės pasis. Pipriešina tai tendencijai, tai buvo 2004-2005 metai, kovos buvo uh, kietos ir viskas pasiekė netgi teisingumo teismą. Ir tikrai noriu pasidžiaugti kad komisija elgėsi išmintingiau tuo metu negu taryba ir mes labai palaikome komisiją. Tikrai tai noriu priminti mums visiems. Taip, susilaukiai nemažai klausimų, ką ketiname nuveikti šiame etape, kokios bus rekomendacijos. Mes jau minėjome, kad kai komisija suformulavo savo pasiūlymą, mes nurodėme, kad jis mūsų manimo buvo nepakankamas. Atsižvelgiant į tai, ką manome, tai ką matome, kai žvelgiame į euro veikimą e, eurozonoje 16 nuo rytoj 17 valstybių narių, manome, kad komisijos pasiūlymas buvo pernelik silpnas, e, nepakankamai, jame siūloma valdysena nepakankamai griežta, tai pasakytina tiek apie e, mokestinę stebėsiną bei disbalanso šalinimą. Atsižvelgiant į dabartinį e, pasiūlymą, kuris formuotas taryboje, tai tiesą sakant, tas pasiūlymas dar silpnesnis negu komisijos pasiūlymą. Tai čia kreipiuosi jūs, parlamento nariai. Mes tikimės, kad pavyks mums sudoroti su situacija, galėsime taikyti tinkamas priemonės, o priemonės tai reiškia griežta stebėsena. 2005 metais taryboje minėjau, kad valdančioje valdyboje sakiau, kad mes esame nepatenkinti tarybos poziciją, kuri tam galiausiai buvo pritarta. Nesigilinsiu toliau, nes palaikau ryšius su parlamentu, dar bus progų, tikrai atsižvelgsiu į tai, ką sakėte dėl to sudėtingo parlamento darbo, bendradarbiaujant su komisija ir taryba, bandant suformuluoti ES poziciją. Tačiau mūsų požiūris yra labai aiškus. Nu, dabar labai trumpai apie komunikatą. Aišku, apie bendravimą, komunikavimą. Mes, aišku, tą bendravimą ir komunikavimą turime nuolat gerinti, o kai dėl mūsų pačių komunikavimo, iš mūsų pusės, tai mes esame suformulavę labai aiškę kainų stabilumą apibriežti ir turime nuolatos ją turėti prieš akis. Ir e, po valdybos posėdžio mes buvome pirmasis Europos centrinis bankas, kuris uh, paviešino mūsų situacijos analizę, taigi bandame komunikuoti kiek įmanoma atsakingiau ir mes neviešiname uh, valdybos pavienių narių pozicijos. Mūsų, man labai svarbu, tam, kad ta institucija, kuri atsakinga už 16 valstybių valiutą, vienytoje Europoje, kad kai kalbame apie tokią instituciją, kad e, visos valdybos pozicija būtų pristatoma kaip vieneto pozicija. Dar sėki pasikartosiu, kad buvo iškelta labai svarbių klausimų. Ir buvo atkreipta dėmesį, kad mes atsakingi už pinigų sąjungą, tačiau e, tasa būtų ekonominė sąjunga. Tai, val... tai čia aišku, ir mūsų darbę turime atsižvelgti ekonominį sąjungą. Na taip, jeigu valstybės narės formuluoja tinkamą finansų politiką, fiskalinę politiką, jeigu e, tai, tai tuomet, aišku, mūsų darbas yra lengvas. Tačiau jeigu valstybių narių fiskalinė finansinė politika yra netinkama, tai tuomet, aišku, ant mūsų pečių gula labai sunki našta. Štai tiek dėl mūsų sąvykos su valstybių narių vyriausybėmis. Tačiau mes tikrai nepriklausomi. Ir taip, mums tenka taikyti nemažai nestandartinių priemonių. Ir to tikslas, kaip jau paaiškinau, yra e, duoti mūsų e, E, ekonominės finansinės palikos postumių rinkoms. Taigi tie mūsų priemiami sprendimai nepasiekia ekonomikos ir tam reikia užkirti kelią. Tai yra pagrindinė tų nestandartinių priemonių esmė. Tai yra perduoti šias priemonės per pinigų politikos kanalus iki realiosios ekonomikos. Na ir mes padarėme, aišku, skirtumį tarptų standartinių priemonių, kurios tikrai yra susijusios su pinigų politika ir nestandartinėmis priemonės, kurios yra skirtos pinigų politikos perkelimui realią ekonomiką. Taip pat labai svarbus klausimas e, buvo užduotas pono Gozės dėl komunikacijos viešųjų ryšių. Yra tendencija, naudojant tam tikrus e, komunikacijos kanalus, pateikti Europą kaip atpirkimo ožę. Jeigu kas nors negerai, tai kalta Europą. Mes žinome, kas kaltas tais atvejais ir Europos parlamentas tai puikiai taip pat žino. Taip pat yra kita tendencija. Kai kas nors nesiseka, nesiseka tai kalta komisija arba ECB arba euras. Tai yra tradicinė pirkimo ožio e, savoka. Euras kaip valiuta išlaikė tiek vidinę, tiek e, išorinę pusiausvėra įstabiai. Dar įstabiau yra tai, kad, kad tai, kas įvyko eurozoną kūrusiose valstybėse, nebuvo įvykę anksčiau 50 metų. Taigi aš kalbu apie tvirtą valiutą. Taigi susilaikykime nuo aprikimo ožių ieškojimo. Taigi, turime daug padirbėti, e, kai kalbame apie viešuosius ryšius. Ir tai yra svarbu ne tik Europos centriniam bankui, bet ir visai eurosistemai. Tai tinka visoms Europos 27 valstybėms narėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, dėkoju Jums už tikrai labai išsamų atsakymą, bet manau, kad laikas toks, padėtis tokia, kad tikrai reikia tokio išsamaus atsakymo, galbūt išsamesnio negu paprastai. Ir paskutinis žodis suteikiamas ponui Balts, pranešėjai, prašom, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti nuoširdžiai komisijos nariui Rin, ponui ECB pirmininkui Trišė ir taip pat kolegoms už labai dalykiškus debatus. Nors be abejo, kolegų iš Airijos emocijos galbūt ir prasiveržė vieno kito pasisakymo atveju, tą visiškai suprantu. Trumpai aptarsiu tris dalykus. Pirmiausia, ECB nepriklausomumas. Aš manau, kad teisingas ir svarbus sprendimas buvo, kurį priemė valstybių ir vyriausybių vadovai dar tais laikais, kai kancleris buvo Helmutas Kolis Vokietijoje. Valstybių ir vyriausybių vadovai pasisakė už ECB e nepriklausomumą ir um, manyčiau, kad eurozona, eurozona ir euras yra tokie stabilūs būtent dėl to, kad Europos centrinis bankas veikia nepriklausomai. Tad, ponė Trišė, ir toliau raginu jūs per artimiausius mėnesius veikti nepriklausomai, net jeigu ir į, į jūs kreipiamas iš įvairių pusių ir organizacijų. E, išklausykite tas pusės, bet veikite nepriklausomai. Antras dalykas. Turime daugiau dalykų paaiškinti ES piliečiams. Turime pasakyti, kad šie dalykai yra svarbus. Ir turime tai daryti galbūt ne tą dažnai kritikuojamą taip vadinamą Bruselio kalbą. Turime tai daryti aiškiai, kad paprastas ES pilietis suprastų, kokie sprendimai ir kodėl priimami. Ir taip pat dar pabaigoje užsiminsiu apie tai, ką ir jūs paminėjote, Bazelio 3 um, sistemą. Ja reikia kuo greičiau įgyvendinti, taip, bet tą reikia daryti tik tada, jeigu visi su tuo sutiks. Negalime uh, E, vien tik tai žengti pirmin e, tam tikroje dalyje, e, kai iš paskos neseka kita. Taigi turime galvoti arba apie įgyvendinimą tos sistemos visame pasaulyje, arba apie galbūt naujus sprendimus. Ačiū, pirmininkė. Debatai šiuo klausimu baigiami, balsavimas vyks rytoj.